žmonių nu, teisių. Arafatas Šarabatas situacija e, Palestinos kalinių e, Izraelio kalėjimuose, bet tai irgi buvo primta rezoliucija. Mes reikalavome, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas. E, ponas, dėl pono Šaradato, kad būtų atliktas tyrimas ir taip pat dėl kitų kalinių, kurie yra Izraelio kalėjimuose. Mes manome, kad svarbu išnagrinėti, kokiamis sąlygomis kali Palestinos kaliniai. Vaikų e, atžvilgių, pažiūrėjau, taikomas administracinis sulaikimas. E, rezoliucijos taip pat projektas buvo pateiktas dėl situacijos Egipte, kur kalbam apie žmogus teisų situaciją. Ten ir toliau gausu dar um, smurto protrukių. Laukiame, kol situacija pagerės. Taip pat turime rezoliuciją dėl kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais. Mes raginame ES ryštingiau kovoti su diskriminacijos apraiškomis ir neapykantos nusikaltimais, ES turėtų pasirašyti tarptautinę konvenciją dėl rasizmo apraiškų ir diskriminavimo apraiškų eliminavimo. Žmogaus teisių klausimai taip pat buvo svarstyti ir tie, kiek jie susijęs su Šiaurės Koreja, su padėtim žmogaus teisių ten. Uh, Sveikiname Jungtinių tautų tarybos sprendimą sudaryti tyrimo komisiją, kuri nagrinėtų žmogaus teisų padėtį Šiaurės Korejoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vyko susitikimas su, su ponu Leškevičiumi, jis yra užsienio reikalų Lietuvos viceministras. Jis man papasakojo, kokie yra Lietuvos planai susijęs su jos pirmininkavimo laikotarpiu Europos Sąjungoje, kai bus ginamos žmogaus teisės, taip pat numatyta yra rytų partnerystės vadovų susitikimas, jis suplanuotas lapkričio mėnesį. Vyks keletas susitikimų su pilietinė visuomenė, ryšium su to vadovų susitikimo organizavimu, kur bus kalbam apie žmogaus teisės. Mes taip pat remiame idėją surenkti Sakarovo premijos teikimą Lietuvoje. Aš esu tikra, kad mūsų kolegos ponas Duonskis ir ponė Andrikienė padės ministerijai tas diskusijas surenkti ten. Tai štai, tiek pirmininkės pranešimo, dabar keliaukime prie kitų darbo tvarkės klausimų. EIVT naujausios žinios dėl sudėtingos žmogaus teisų padėties. Mes kalbėsime apie Malį ir kalbėsime apie situaciją piet Saudo Arabijoje. Leiskite šiltai pasveikinti žmogaus teisų komiteto delegaciją, kuri atvyko pas mus iš pietų Sudano. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ir paskui mes kalbėsime, turėsime darbo tarkį klausimą, kur aptarsime žmogaus teisų padėtį. Tikrai džiugu e, matyti jūs čia. Ir dabar turėtume diskutuoti dėl žmogaus teisų padėties Malyje. Kovo 14 dieną buvo pateikta rezoliucija, buvo prašoma paskirti jungtinių tautų ekspertą, kuris stebėtų, ar kaip gerėja žmogaus teisų situacija Malija. Tam atstovų turėtų būti numatyti vienų metų įgaliojimai. Rezoliucijoje Ženevos raginama užtikrinti Maliją žodžio laisvę ir kuo greičiau surenkti laisvus ir skaidrius rinkimus. Mes taip pat žinome, kad Amnesty International organizacija e, paskelbė tam tikras gairias, kur kalbama apie nusikaltimus e, pažeidžiant žmogaus teisės, tą, tą, tą padarė Malio kariuomenė. E, buvo išpolių prieš humanitarinę pagalbą teikiančius asmenys ir panašiai. Turime e, informacinių dokumentų, kurie kai kas iš mūsų esame gavę. Na ir galiausiai toks dalykas, kuris paprastai nustebina. Mm, posėdėje dalyvauja Viktorija, Ir mums iš tikrųjų Pone Viktorija Korėja dalyvauja mūsų posėdį ir galės mums pateikti daugiau informacijos mūsų aptariamų klausimų. Thank you, Madam Chair. Actually, uh, my... Dėkoju pirmininkė. Mano kolega Pieras ką tik atvyko. Taigi, aš jį papildysiu. Pirmiausia, žodį suteiksiu kolegai. Si vous le permettez, je vais, je vais vous faire un... Labą dieną. Jeigu leisite, tai trumpai pristatysiu padėtį ir pakomentuosiu įvykius, kurie įvyko po 19 e, vasario rezoliucijos. Mes e, bandėme užmėgsti e, politinį dialogą su Maliu ir Taip pat e, bandėme apibendrinti padėtį, e, kalbėdami apie veiksmų planą. Tai yra pradėjom tą dialogą jau sausio pabaigoje ir viena vertus e, tai leido tęsti dialogą dėl rinkimų ir dėl nacionalinės uh, įtraukimo politikos ir ženklai tikrai teikia vilties. Paskui mes susipažinome su komisijos ir išorės veiksmų tarnybos veiksmai siekiant sustiprinti bendradarbiavimą. Pradėjom politinį bendradarbiavimą ir mes taip pat veiksmų dėl karinio karinio bendradarbiavimo. Mes turime informacijos apie kai kuriuos e, nusikaltimus. Neturime dar visų įrodymų, tačiau kasdien palaikome dialogą su Malio institucijomis ir siekiam išsiaiškinti daugiau, kokia yra reali e, padėtis ir, ir, ir gauti daugiau uh, informacijos apie tos kaltinimus, tačiau tie įvykiai iš tikrųjų skatina e, revanšistinės e, nuotaikas ir kelia pavojų normaliam rinkimų procesui. Rinkimai numatyti Liepos mėnesiui. Kol kas tie pranešimai apie e, nusikaltimus nėra patvirtinti. Mes palaikome ryšius su diplomatiniais šaltiniais. Praeitą savaitę mes e, taip pat e, e, pasmerkėme nepagristus, nepagristą sulaikymą vieno Bamako dienraščio redaktoriaus sulaikymą. Mūsų delegacija Bamakė labai atidžiai stebi padėtį ir vyriausias įgaliotinės spaudos atstovas uh, pranešė apie deklaraciją šitą temą. Mes esam pasirengę atsakyti į klausimus, jeigu jų būtų. Aš noriu priminti mūsų deklaracijos vieną iš teiginių, kuris svarbus šiame kontekste. Europos Sąjunga, kaip jūs žinote, nuolat smergdavo teroristinių grupuočių nusikaltimus, kuomet jie būdavo patvirtinami ir ES kelia nerima informacija apie nusikaltimus išlaisvintoje zonoje nuo sausio mėnesio, nepaisant e, tarptautinės pagalbos, ES e, e, pagalbos, be kitako, ES taip pat nori prisidėti savo pagalbą ir yra pasirengusi siūsti misiją į Malį. Afrikos sąjunga priėmė sprendimą nusiųsti savo civilinius stebėtojus, tačiau tie stebėtojai dar turi, e, turi, turi būti surinkti ir, ir, ir nusiųsti ten, kadangi jie anksčiau nėra dalyvavę panašiose misijose, šiame kontekste iškyla ir nemažai logistinių sunkumų ir todėl Afrikos sąjunga kol kas dar negali pasakyti tikslios datos, kuomet jinai nusiųstų tą misiją, tačiau e, jinai numato vis dėlto siūsti tą, tą misiją kartu e, su ES pagalba. Kaip jūs žinote, vyriausia jungtinių tautų komisarė žmogaus teisų klausimais praeitą savaitę taip pat e, pateikė informacijos e, apie padėtį. Aišku, reikia dar daugiau informacijos ir, ir reikia gilesnės, tikslesnės informacijos. Na, o pilietinės e, visuomenės atstovai nevyriausybinės organizacijos e, palaiko ryšius su Malio pilietinė visuomenė. Mes e, taip pat numatome siūsti nepriklausomų žmogaus teisų organizacijų atstovus. Viktorija Koreja papildys mano pateiktą informaciją šito klausimu. Taip, tik norėjau papildyti kolegą. Be Afrikos sąjungos stebėtojų taip pat bus teikiama parama nevyriausybinio organizacijų stebėtojams. Maždaug 30 stebėtojų bus nusiųsta. Tikimės, kad tai bus padaryta artimiausią mėnesį. Dabar stengiamės viską koordinuoti koordinuoti veiksmus Afrikos sąjungos stebėtojų ir Europos sąjungos priemonė remiamų stebėtojų veiklą. Taigi šią programą koordinuoja Europos komisijos DEFCO generalinis direktoratas. Taip pat norėjau papildyti Jūs, pirmininkė, dėl tarybos rezoliucijos dėl Maro, kuri yra rengiama kaip tik šiuo metu rezoliuciją parengė Afrikos grupė ir tai yra labai svarbi rezoliucija, nes Malis taip pat dalyvauja šiame procese. Ir Malis neturi kokias teisės pats rengti rezoliucijos Taigi ES rengiamos rezoliucija yra tarsi tam tikras kompromisas. Ir tikimasi, kad rezoliucija bus patvirtinta ketvirtadienį arba penktadienį. Dabartinėme projekte prašoma, kad būtų paskirtas žmogaus teisų ekspertas Malija, kuris padėtų šalies vyriausybei įvertinti žmogaus teisų padėtį šalyje. Gerai tai, kad Malis pritarė šiam pasiūlymui, pritarė šio žmogaus teisų eksperto paskirimui. Taigi, žmogaus teisų tarybos darbo atvarkėje Malis bus įtrauktas į darbo atvarkę ir kitoje sesijoje birželio mėnesį planuojama tą padaryti, tai yra paskirti tą ekspertą. Taigi, paskirtasis ekspertas turės vienerius metus darbui atlikti ir turės pateikti ataskaitą kitais metais. Dėkoju. Ar būtų narių norinčių užduoti klausimų arba pakomentuoti? Jei ne, aš norėjau paklausti. Iš pradžių norėjau padėkoti už pateiktą informaciją dėl stebėjimo misijos Malija nelabai supratau, kaip tai yra susiję su jungtinėmis tautomis, nes Ženevoje, kai kalbėjome su e, komisare, žmogus teisų komisare, jis teigia, kad generalinis sekretorius prašė paskirti, jei neklistu, 20 žmogaus teisų situacijos stebėtojų. vyriausioji pabėgėlių reikalų komisarė atrodė sutrikusi, nežinojo, kaip viską reikės padaryti, bet matau, kad jūs dirbate sėkmingai. Ir norėjau paklausti, kaip jūsų numatyti stebėtojai bendradarbiaus su jungtinių tautų stebėtojais. Ir kaip jūs randate tuos stebėtojus, kurie vyks Ir kitas klausimas būtų dėl Amnesty International ataskaitos, kur teigiama, kad buvo, kad žuvo e, civilių žmonių vykdant Prancūzijos ir Malio armijos oro atakas. Pakomentuokite šį dalyką. Dėl e, e, pilietinės visuomenės stebėtojų, kaip jūs žinote, ES nėra tokio stebėtojų korpuso ir mes e, žinome, kad 25 e, sausio e, Afrikos sąjunga tuo pat metu, kaip ir, kaip ir Afrik, kaip, kai ir vyko Afrikos sąjungo viršūnės sustikimas, nusprendė siūsti tą musiją, misiją, kurią, kurią jie manė siūsti kartu su uh, taikos palaikymo pajėgomis. Tad e, ta, ta misija e, turėtų dirbti remdamasi tarptautiniais standartais, tarptautiniais etikos e, standartais, tačiau ją saugotų tos taikos palaikymo pajėgos. Mes labai atidžiai stebim padėtį Afrikos sąjunga tiek Somalija, tiek kitur neturi uh, tokių saugomų stebėtojų. Tačiau mes žinome, kad e, Afrikos sąjunga susisiekė su jungtinėmis tautomis, siekdama sudaryti tų e, stebėtojų grupę. Mes visuomet sakėme Afrikos sąjungai, jog esam pasirengę padėti jai šituo klausimu. Čia kalba suktusi apie 50 ar 60 stebėtojų, bent jau pirmam laikui. Kol kas Europos uh, Kol kas e, Afrikos sąjunga jau yra apgalvojus, kuriuos žmonės e, norėtų siūsti. Misma kontekste, kaip aš jums sakiau, misma susiduria su logistinėmis problemomis ir e, yra aiškiai tai pabrėžiama ir pagėdauja, kad ES suteiktų pagalbą šioje srityje. Tad tos logistinės problemos yra susijusios su e, karinių pajėgų aprūpinimu, su e, e, oro kariniu transportu ir kitais aspektais. Tad mes, tai yra Europos Sąjunga, teikia logistinę pagalbą mismai. Adis Abeboje labai glaudžiai bendradarbiaujam su Afrikos Sąjungas siekdami uh, kad ta e, civilinių stebėtojų misija įvyktų. Toliau e, Junktinių tautų žmogaus teisų e, komisariatas taip pat nusintė savo stebėtojus, dirbančius jungtinių, jungtinėms tautoms, politinių reikalų departamentas Bamake jiems vadovauja, tačiau Malyje padėtis nuolat kinta ir nuolat yra diskutuojama apie mismos pobūdžio keitimą siekiant e, užtikrinti jungtinių tautų vadovaujama čia ir tuomet misma taptų integruota jungtinių tautų misija žmogaus teisų srityje. Tad e, mes galvojam, jog e, žmogaus teisų ekspertai ir stebėtojai galėtų dirbti kartu, tai būtų tikslingiau, nes kartu jie galėtų užtikrinti geresnę stebėsena žmogaus teisų vietose bei e, renkti geresnės ataskaitas. Bamake jungtinės e, tautos taip pat e, galės bendradarbiauti su žmogaus teisų ministerija bei kitomis institucijomis, siekiant sustiprinti šitų institucijų gebėjimus. Europos Sąjunga palaiko struktūrinį dialogą su Malio vyriausybė, su ministerijomis, taip pat e, su pilietinės visuomenės atstovais. Aš e, kalbėdamas kiek anksčiau šiandien minėjau tą struktūrinį bendradarbiavimą su žmogaus teisų komisariatu. žmogaus teisų federacija. Ir tuo būdu manom, kad e, tas procesas vyks sklandžiai, šiandien vykdamas mismus, o kiek vėliau e, jam vadovaus jau jungtinės tautos. Džaik, e atsakys į mano antrąjį klausimą. Ar turite informacijos dėl žuvusių civilių vykdant Prancūzijos ir Malio armijos veiksmus? Atsiprašau, pamiršau atsakyti šitą klausimą. Visai netyčia. Mes neturime informacijos šią temą. Ir mes neturime jokio paaiškinimo iš Prancūzijos administracijos struktūrų šiuo klausimu. Mums tai yra Tiesiog tokie faktai, kuriuos dar reikės išsiaiškinti, remiantis Malių administracijos e, paaiškinimais, jie kol kas jokio paaiškinimo nedavė mums šį klausimą. Thank you. And now, monsieur. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu užduoti klausimą, nes kalbame apie situaciją Malyje ir Malio vyriausybės vaidmenį. Šią šalį supurtė karas. Buvo kalbama apie rinkimus, kurie yra numatyti Liepos mėnesį. Kaip vyks tie rinkimai? Štai koks yra klausimas. Niekas to nežino, kol kas kalbam apie žmogaus teisės. Bet juk žinome, kad Malyje dabar yra suiklošiusi nekontroliuojama padėtis. E, tiek Bamake, kiek kitur situacija labai sudėtinga. Norėčiau paklausti ar yra kokios informacijos, rinkimai neva Liepos mėnesį įvyks ir kalbama taip, lyg Marija viskas būtų gerai, bet juk taip nėra. Tam norėčiau daugiau informacijos šiek tiek. Dėkoju. Thank you. Are there... Dėkoju. Ar yra kolegų norinčių paklausti, jei ne? Tuomet grįžkime prie rengimo surinkimams klausimą. <clears throat> Dėkoju. Na, niekas neturėtų neikti situacijos sudėtingumo malyje. Labai sunku taip pat vykdyti ir karinės operacijas, kurios dabar vyksta. Tačiau tie, kas įgyvendina tas operacijas, šią temą ir turėtų kalbėti. O aš norėčiau pasiremti pono Fabius, ministro deklaracijomis, nors jie neturi teisės kalbėti prancūzijos vardu. Ponas Fabius mums sako štai ką. Dabar karinėje operacijoje svarbus du aspektai. Vyksta tikslinės operacijos, kurių tikslas yra e, išvaryti teroristus iš jų bazių ir priversti juos pasirodyti. Kartu su Čado armija vyksta ši operacija. Taip pat vyksta kitos operacijos kurios yra pakankamai sudėtingos ir Angao regiono išlaisvinimo operacija. Tame regione e, yra įsitvirtusi Mudžiao teroristinė grupė, karinė grupuotė. E, į tą regioną, mano minėta, ši grupuotė yra pasitraukusi ir ten įsitvirtinusi. Ir ten dabar E, šita grupuotė stengiasi vykdyti ir e, planuoja vykdyti sukilimus, nepaklusnumo akcijas ir taip toliau ir panašiai. Ten e, ta grupuotė užėmė miestą ir, ir apylinkės, kuriame įsitvirtino. Taip pat raginama renkti savižudiškus išpolius prieš šalių karinės pajėgas. Prancūzijos administracija kalba apie kariuomenės išvadimą, tačiau ne anksčiau kaip balandžio mėnesio pabaigoje. Mes žinome, kad kad CDAO ir Afrikos sąjungos pajėgos e, bus stiprinamos, 2500 čado karių, be kitako, bus tų pajėgų siekiama suburti apie 9,5 tūkstančio karių, kurie dalyvautų operacijoje. Taigi Maliui tai yra labai svarbi operacija visam regionui taip pat. Diskusijos New York'e dėl to, kaip turėtų atrodyti stabilizavimo pajėgos, dar neprasidėjo, tad sunku kol kas pasakyti, ar ta misija ir toliau bus plėtojama, ar viršis karių skaičius 10 tūkstančių ar ne. Pereinamasis laikotarpis E, bus sudėtingas Afrikos sąjunga čia ketina dalyvauti, vėlgi tas perinamas laikotarpis gali žimti tre, tris mėnesius ar daugiau. Jungtinių tautų priimti sprendimai buvo iškės tik tai Liepos mėnesį. Mes žinome, kad Malio kariuomenė taip pat reikės laiko tam, kad ji galėtų persitvarkyti ir kad galėtų pati vykdyti operacijas, prie kurių prisideda dabar labai reikšmingai, tačiau tai kariuomeniai trūksta lyderio. Malių administracija neneigia tos situacijos ir neneigia Malių kariuomenės poreikių. Būtent dėl to yra kreipiamas į tarptautinę bendruomenę, į Europos Sąjungą ir būtent dėl to vasario mėnesį ir prasidėjo EUT Malis misija. Dabar mes kalbam apie saugumo įtvirtinimą. Turime patvirtinti, kad pirmiausia, tos misijos karinė taryba jau mm, dirba savo darbą, bendradarbiaujama su Malio gynybos ministerija ir kitomis kompetentingomis administracijos struktūromis teikiamos konsultacijos, patarimai ir tas darbas plėtojasi toliau, kai dėl mokymo misijos, tai yra antroji šios misijos sudėtinė dalis, ji prasidės balandžio mėnesį pagal anksčiau numatytą darbų tvarkaraštį. Ši informacija yra vieša. Apsaugos paėgos buvo tinkamai mobilizuotos ir dabar informacijos yra skelbiama šiek tiek daugiau. Europos Sąjunga parodė savo ryštą um, užbaigti šią misiją sėkmingai. Valstybės narės kolektyviai misiją aprūpino reikiamomis priemonėmis, kad negalėtų vykti pagal numatytą tvarkaraštį ir gyvendant numatytus tikslus. Yra dar ir kitų hipotezių, kitų sąlygų, kurias reikės įgyveninti, kad misija būtų sėkminga. E, tiek trumpuoju, tiek vidutiniu, tiek ilguoju laikotarpiu. Misijos trukmė yra numatyta 15 mėnesių. E, mokymai yra 3 mėnesių ciklų ir iš pradžių mokomi bus 500 žmonių, o paskui reikės mokyti kitus žmonės ir taip toliau ir panašiai. Tai yra vidutinio laiko tarpio partnerystės projektas, kuris prasidėjo su Malio kariuomenė. Tikslas yra pertvarkyti Malio karinės pajėgas. Čia ne šiaip savo kažkoks vienas iš projektų, tai yra didžiulis projektas susijęs su visos kariuomenės Malija pertvarkymu. Taryba taip pat leidžia apimti tokias rytis kaip e, darbavimas į kariuomenę, mokymas ir taip toliau ir panašiai. Visa tai būtų susijęs su saugumo aspektais. Dabar, kai dėl stabilumo aspekto. Marija. Pačios šios šalies administracijos struktūros parengė darbų tvarkaraštį ir priedą kuriame išdėstėta, kaip numatyti prioritetai bus įgyvendinti, kaip tos gairės bus įgyvendintos. Liepos mėnesį jau prasidės tas įgyvendinimas ir mes matėme, kad teritorinė administracija jau pradėjo reikiamus darbus tam, kad būtų galima pasirengti rinkimams Liepos 7 dieną. Pirmam turui, Liepos 21 dieną turėtų vykti antrasis rinkimų turas, jeigu aš teisingai pamenu, sako kalbėtas. Ir tarptautinės bendruomenės akimis žiūrint yra labai svarbu, kaip buvo sakyti ir pasta, per pastarąsias konsultacijas, kad tie rinkimai įvyktų tai, taip, kaip numatyta gairėse. Mes manome, kad tvarkaraščio laikymasis yra esminis dalykas e, sėkmingam pereinamajam laikotarpiui užbaigti. Mes remiame Malio administraciją rengianti šiem rinkimam. Mes taip pat Steikiame rinkiminę pagalbą Malio administracijai. Dabar yra pasirašomos reikiamos sutartys ir derinami visi aspektai. E, yra numatyta finansuoti e, tam tikrą veiklą susijusią su rinkėjų informavimu ir paskui e, svarbu, kad būtų sutvarkyti rinkėjų sąrašai, kurie yra palyginti neblogai sudaryti malėje, tačiau kuriuos dar reikėtų pakoreguoti. Ir dar be to mes numatome paramos paketą patiems rinkimams surenkti. 2 milijonai eurų būtų pirmoji pagalbos suma, antroji pagalbos suma būtų didesnė susijusi su pačiais rinkimais. Ir ar tai būtų duomenų rinkimas, ar tai būtų uh, paties balsavimo organizavimas, balsų skaičiavimas, visam tam reikės numatyti papildomas lėšas. Taigi, kai dėl pagalbos rinkimuose mes esame užmeskę partnerystės ryšių su jungtinėmis tautomis, taip pat su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios taip pat nori suteikti Maliui reikiamą pagalbą. Tai yra pirmiausia Olandija, Kanada, E, Junktinės Amerikos valstijos, manau, kad ir kitos valstybės ES narės rengiasi savo pagalbą pasiūlyti. Aš manau, kad konsultacijos, kurios vyks New York'e, besirengiant priimti naują Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, padės išsiaiškinti, kaip ta karinė vykstanti operacija gali suteikti um, logistinę pagalbą rengiant rinkimus. Pavyzdžiui, galbūt teks palydėti urnas, kuriuose bus sudėti rinkėjų balsai, arba galbūt reikės atlikti kažkokius kitus veiksmus, galbūt reikės pagelbėti stebėtojams. Ir čia norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kur ES teikia reikšmingą panoramą rinkimų procesui. ES yra parengusi nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją trumpo laiko tarp bus siunčiama tyriamoji misija, kur bus išsiaiškinta, kokio dydžio reikalinga rinkimų stebėjimo komisija. Dėkoju. Thank you, Mr. Šatsisa. Dėkoju ponui Šatsisavas ir dėkoju poniai Korė. Ačiū už visą suteiktą informaciją. Ties labai naudinga išgirsti, kokia yra situacija ir padėtis Malija. Mes planuojame pirmoje metų pusėje nusiųsti savo delegaciją į Afrikos sąjungą. O dabar kitas mūsų klausimas – padėtis Saudo Arabijoje. Kovo 13 dieną septyni vyrai buvo. Mm, septyniems vyrams buvo įvykdyta mirties bausmė, kai jie buvo priversti prisipažinti įvykdę ginkluotą apiplėšimą. Iš viso 24 žmonės buvo Mm, sulaukė mirties bausmės nuosprendžio 2013 metais, aš apie 80 žmonių 2011 ir 2012 metais. Tai yra daug daugiau nei 27 žmonės 2010 metais. Saudo Arabijoje tokia bausmė, e, mirties bausmė taikoma už daugelį nusikaltimų. Tai yra narkotinių medžiagų paplatinimą ir laikymą, raganavimą ir kitus nusikaltimus. Mes organizavome savo komitete klausimą dėl žmogaus teisų situacijos Saudo Arabijoje. Ir labai gerai, kad šiuo klausimu ir apie padėtį Saudo Arabijoje dabar mus ir informuos EIVT atstovė, ponė Krukstatė ir ponas Aleksandrytis. Prašom. Dėkoju pirmininkė. Ačiū, kad įtraukite šį klausimą į darbo atvarkę. Prieš suteikdamas žodį kolegijai, norėčiau pasakyti, kad mūsų veiksmai ir interesai Saudo Arabijoje yra susiję su tuo, kad Saudo Arabija yra įtraukta į tų šalių sąrašą, kur daugiausiai yra vykdoma mirties bausmių. Ir mirties bausmės taikomos už labai platų spektrą nusikaltimų. Už tokius nusikaltimus, kaip pavyzdžiui, narkotinių medžiagų laikymo, platinimą, vartojimą, kerus, raganystę. Taip pat ES imasi tam tikrų veiksmų. Ir ES yra išleidusi specialias galės ir susirūpinusi įvykdytais mirties bausmės nuosprendžiais. Tai yra tas septynių, nes, nesiniai vykęs septynių vyrų um, mirties bausmės įvykdymas už nusikaltimą, kuris nėra labai rimtas apiplėšimas ir tikrai neturėtų iššaukti tokių mirtinų pasiekmių. Kitas minimalių standartų pažeidimas buvo e, vienos, vieno asmens e, nužudimas, tai yra mirties busmės įgyvendinimas asmeniui, kuris įvykdė nusikaltimą dar nebūdamas 18 metų. Tai ES gairės draudžia. Ir kitas minimalių standartų pažeidimas Saudo Arabijoje buvo toks atvejis, kai mirties bausmė, bausmė buvo įgyvendinta viešai aikštėje ir žmonės buvo nukryžiuoti. Tai buvo įvykdyta mirties bausmė. Ir ES gairėse sakoma, kad mirties bausmės viešai neturėtų būti įgyvendinamos. Taigi, toliau kalbėti apie ES gairės ir mūsų veiksmus ir konkrečiai įvykdytus šiuos atveju, mirties bausmės atvejus e, prates mano kolegė. Dėkoju pirmininkė, jums leidus norėčiau paaiškinti, kaip ES veikia visais šiais atvejais. Visų pirma, labai liūdna tema ir liūdna kalbėti apie tai, kad mirties bausmės vis dėlto buvo įgyvendintos, bet dabar pasakysiu, kaip mes reagavome kovo mėnesį. ES delegacija Riade išgirdo apie šiuos septynis jaunuolius, kurie buvo apkaltinti ginkluotų apiplėšimu ir kuriems jiems, ir kuriems jiems buvo įgyvendinta mirties bausmė Abhos mieste pietų Saudo Arabijoje. Teismo sprendimu ir teismo sprendimą palaikė valdžios institucijos buvo to sprendimo kopijos išplatintos ir tuomet ES delegacija ir Adam Kula ambasadorius sulaukė telefoninio skambučio iš vieno iš apkaltintųjų ir nuteistieji prašė pagalbos E, skambino iš mobilaus telefono, kuris buvo įneštas slapta į kalėjimą. Taigi iš mūsų turimos informacijos kai kurie iš tų septynių e, jaunuolių buvo jaunesni nei 18 metų, kai įvykdė, tariamai įvykdė nusikaltimą. Mes, mūsų delegacija, ėmėsi veiksmų ES delegacija rėmėsi humanitariniais reikalavimais ir reikalavo teisingo bylos išaiškinimo, nes pirmininkė, kai kalbame apie nužudimą, tai tuomet atleidimo galima prašyti iš nužudytojo asmens šeimos narių, o šiuo atveju pati valstybė gali išteisinti nuteistuosius. Taigi mes Riade e, kreipėmės į institucijas, taip pat kontaktavome su Saudo Arabijos valdžios institucijomis ir akcentavome tuos minimalius uh, reikalavimus, tačiau tai nepadėjo ir mirties nuosprendis buvo įgyvendintas. Vyriausioji galiotinė Katrin Ashton pasmerkė šį, šią mirties bausmę, bausmę ir dar kartą pakartojo, kokie yra ES principai mirties bausmės atžvilgių. Ką mes toliau planuojame daryti? ir toliau planuojame mėgsti dialogą su Saudo Arabija, kalbėtis apie mirties bausmės uždraudimą ir tikimės, kad galbūt pavyks balandžio mėnesį e, šią temą pasikalbėti su ES, su Saudo Arabijos ministru. Mm, tikiuosi ir jūsų paramos pirmininkė ir mielai atsakysiu, jei turite kokių klausimų. Taip, mm, žinau, kad teisingumo ministras, kuris atvyksta balandžio mėnesį, susitiks su mūsų atstovu. Dėkoju pirmininkė, džiugu, kad Saudo Arabija yra mūsų darbo tvarkėje šiandien iš ties rimta, galima sakyti, humanitarinė krizė yra šioje šalyje. Mūsų kolega, kuris sako, kad mes Bahreinui esame per griežti, o Saudo Arabijai dažniausiai per švelni, per švelnus. Taigi, turėčiau štai kokių klausimų. Žinoma, mes negalime kritikuoti EIVT, dėkoju kolegijų už suteiktą informaciją. Galime tik paremti ES pastangas bendradarbiaujant ar kalbantis su Saudo Arabija. Tačiau iš ties galima, manau, užduoti klausimą. Kas galėtų padėti. Nes iš ties ganame daug pranešimų, kad žmogaus teisės šalyje yra pažeidžinėjamos. Galbūt tai nėra viešai svarstytinas klausimas, tačiau visuomenė yra susirūpinusi. Mes gauname daug susirūpinusių pranešimų ir ne tik šiuo konkrečiu atveju. Panaši situ, rimt, situacija kelinti susirūpinimo yra jau ne vienerius metus. Žinau, kad Saudo Arabija mus remia dėl Irano, ten yra mūsų įrengtos karinės bazės. Tai iš ties galbūt mes iš vienos pusės kritikuojame Saudo Arabiją dėl žmogaus teisų, tačiau iš kitos pusės tarsi remiame režimą, kuris mus palaiko tam tikrais politiniais klausimais. Taigi norėjau paklausti, ar jie įvatė tai kokių veiksmingų priemonių planuotų imtis. Labai iš ties svarbu mums, parlamento nariams, intensyviai dalyvauti šiame susitikime su teisingumo ministru balandžio mėnesį. Iš ties, manau, kad reikėtų aktyviai dalyvauti tame susitikime, nes tai yra puikia proga nusiųsti aiškę žinutę tiesiai Saudo Arabijai. Ir iš ties dėkoju EIVT, kurie leidžia mums įsitraukti į šį procesą. That... Dėkoju. Galėčiau pasakyti, kad Saudo Arabijos ambasadorius e, mums siunčia rašytinius atsakymus į mūsų klausimus. Tad šis procesas tęsiasi toliau. Dabar, ponė Dekaiser, prašau. Norėčiau sakyti vieną komentarą po to, ką paminėjo kolega Richardas dirbant su Saudo Arabija, ypač sunku yra štai kas. Du aspektai. Pirmiausia, tarptautinių požiūrių. E, ar, ar minėtume naftą ar kitus dalykus, bet tarptautinių požiūrių Saudo Arabija turi mm, iš tikrųjų labai svarbu vaidmenį regione. Galime pažvelgti į tą ša, arabų šalių iniciatyvą ir kitus dalykus. Uh, ir pamatysime, kad ta šalis gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Bet tuo pat metu Saudo Arabija remia salafistų judėjimą ir finansuoja tą judėjimą. Taigi jos, Saudo Arabijos vaidmuo yra labai sudėtingas ir painus. Bet diskutuojant apie žmogaus teisės, apie moterų teisės, reikia pasakyti štai ką. Šią šalį valdo didžiulė princų šeima šiai šeimai dirba imigrantai daugiausia. Ir ta princų šeima turbūt nežino, kokios žmogaus teisės galioja vakaruose, kai tiesiog tiksliau žino, tie arabų šalių princai, Saudo Arabijos princai, ką mes turime omeny, kai kalbam apie žmogaus teisės vakaruose. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas netitinka keliamų reikalavimų, pavyzdžiui, princo žmonai kokiai nusibūdo dėvėti skarą musulmonišką, tai jinai mikliai būna išsiunčiama į Šveicariją ir gali ten pasilikti. Taigi, būtent politiškai vyksta tokie dalykai. Tai nereiškia, kad tie žmonės nesupranta, kas yra žmogaus teisės. Jie dažniausiai yra mokėsi koledžiuose Junktinėje karalystėje. Tiesiog e, čia mes sudarėme su politiniu režimu, kuris veikia būtent šitaip, o ir nesusidurėm su žmonėm, kurie nežino, kas yra žmogaus teisės ir kaip jūs turėtų veikti. Thank you, Veronique de Kaiser. And before I give you... Ačiū, kolegė de Kaiser. Aš taip pat turiu dar klausimų jums. Ar ES remia kai kurių organizacijų humanitarnių darbą? Saudo Arabijoje, jeigu taip, tai kokios tai yra organizacijos, jeigu galite jas paminėti. Ir antra, aš turiu informacijos, kad du civilinių pilietinių organizacijų įkūrėjai ten buvo neseniai areštuoti. Tai vyko kovo mėnesio pradžioje teismas taip pat nurodė paleisti tas organizacijas ir konfiskuoti jų turtą. Ar turite jūs informacijos apie tai? Na ir koks jūsų vertinimas būtų? Ar žmonės, kurie kritikuoja žmogaus teisų padėtį ir gyvena Saudo Arabijoje, gali susitikti su žmonėmis iš parlamento ar kitur atvirai, ar jie gali atvirai kalbėti apie e, matomas problemas, ar tai jiems būtų pernelyg rizikinga. Tad jeigu jūs galėtumėte atsakyti, laukčiau jūsų atsakymą. Much, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsižvelgti į visus pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo to, kaip reikėtų dirbti toliau mums kaip ES Saudo Arabija. Aš manau, kad būtina žmogaus teisų dialogas su Saudo Arabija institucionalizuoti. Tai būtų labai um, didelis žingsnis pirmin. Mes turime um, ketinimą tai padaryti ir mes dabar siekiame išsiaiškinti, kaip sudaryti tą formalią platformą šioms diskusijoms, kad galėtume perduoti mūsų siunčiamą žmogaus teisų signalą. Mes naudojamės jau egzistuojančią tokią platformą ir bendradarbiavimas jau vyksta. Mūsų politinis dialogas ir ministerijų dialogai, kurie nesnevyk, vienas iš jų nesnevyko Luksemburgė, pasikeitimas nuomonėmis dėl žmogaus teisų vyksta pagal tą egzistuojančią platformą. Europos Sąjungos delegacija dirba vietoje šiais klausimais. Mes esame parengę žmogaus teisų strategiją, kuri labai aiškiai suprantama. Mes taip pat identifikavome ir tai, kokios yra didžiausia interesą keliančios sritis, pavyzdžiui, susibūrimų laisvė, žmogaus teisų strategija ir panašiai. Mes minime tuos klausimus savo strategijoje. Mes taip pat dirbame ir su nacionalinė žmogaus teisų taryba Saudo Arabijoje lyginant su kitomis regiono šalimis, mes galime pasakyti, kad didesnių problemų e, ar didesnio pavojų žmogaus teisų gynėjams toje šalyje, lyginant su kitomis šalimis, nėra. Mes galime susisiekti su vietėmis nevyriausybinis organizacijomis. Ir tie kontaktai kartais yra dar lengvesni negu su kitomis šalimis. Norėčiau išsklaidyti vieną mitą ar nesupratimą nes jūs mums leidus, norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau papasakoti apie tokį nedidelį patarimą e, žmogaus, kuris dirbo policininku Irane ir paskui Saudo Arabijoje. Ir ten, ir ten tas žmogus buvo apkaltintas taikant tai, kas dvigubus standartus. Bet Irane vyksta daugiau veiksmų, mažiau jų vyksta Saudo Arabijoje. Ir be abejo, tai yra probleminis dalykas, galiu paaiškinti kodėl. Yra tam tikros susirūpinimo, be abejo, dėl žmogaus teisų padėties. Ir manyčiau, kad labai svarbus dalykas yra tai, ką mes viename tyliaja diplomatija. Yra be abejo ir svarbu vaidmenį vaidina ir oficialioji diplomatija. Kartais sakoma, kodėl nepasinaudojus viešai diplomatija, jeigu galima pasiekti gerų rezultatų. Bet kartais ta tylioji diplomatija pasirodo besanti efektyvesnė. Mes neturime daugiau kitų bendradarbiavimo platformų, neturime jokių e, bendradarbiavimo kontaktų su Iranu, pavyzdžiui, kalbant apie žmogaus teisės. 2006 metais tai dialogas buvo išaldytas Irano iniciatyva. Tačiau tuo pat metu mes neturime ir delegacijos Teherane, tad turime remtis ambasadų turimą informaciją. Ir mes su ta šalim žmogaus teisų klausimų nediskutuojame. O tuo tarpu į Damaską galima nuvykti su tos tyliosios diplomatijos misijomis ir jas sėkmingai gyventinti. Tiesiog mes tiesiog kartais neskelbėme viešų pareiškimų, kurių skelbti nereikia. Saudo Arabijos atveju mes turime dialogo platformą, mes vaisingai bendradarbiaujame daugelį klausimų, įskaitant ir žmogaus teisų klausimus. Tačiau reikia tik teisingai pasirinkti teisingą metodą. Skelbti tai, kas skelbtina, reikia neskelbti to, kas neskelbtina. Ir jeigu pasvertume Ehm, kiek efektyvus yra mūsų tas darbas. Aš galėčiau pasakyti, kad jis vyksta tikrai efektyviai. Mes nuveikėme daugiau, negu galime parodyti, tačiau, kaip jau sakiau, daugelis to darbo yra nevieša. Mes manyčiau, teisingai daro, nes neviešinami tų dalykų, kurie priklauso tyliosios diplomatijos sryčiai, pasitelkime ją, pasitelkime ją, nuveikime dažnai daugiau. Rapidly, yes, only... Pone pirmininkams leidus, norėčiau pasakyti štai, ką noriu padėkoti, kad šis svarbus klausimas buvo įtrauktas į mūsų posėdžių darbo atvarkę ir noriu pasakyti štai, ką mes tengiamės visada surasti tokį kelią bendradarbiavimui, kuris nėra kontraproduktyvus, bet renkamės tokį kelią, kuris leidžia pasiekti rezultatų. Kartais to megafono nereikia trimituoti apie diplomatinę veiklą, kartais reikalingi kitokie darbo metodai. Pilietinė visuomenė ir kontaktus yra labai svarbus dalykai. Mes palaikome kontaktus su organizacijomis ir atskirais individualiais asmenimis Saudo Arabijoje ir, ir kitose šalyse. Tačiau Galbūt norėčiau jums leidus dar šiek tiek pasakyti štai ką. Žmogaus teisų gynimo priemonė ir kai kurios kitos priemonės yra tie dalykai, kurie yra puikūs, bet ne, ne visiškai pakankami. Ir iš šių šalių nedaug kandidatų sulaukia pagalbos iš šių priemonių. Manyčiau, kad jų turėtų būti daugiau. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū abiems AIVT atstovams. Mes stebėsime toliau situaciją Saudo Arabijoje ir manau, kad kartu su teisingumo ministru surenksime sėkmingą sustikimą. Na, o dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra seminaras dėl pietų Sudano. Norėčiau Veronikai Dekaiser perduoti pirmininkavimo postą šiuo klausimu, nes ji yra labai patyrusi kolegė sprendžiant Saudo Arabijos klausimus. Ji turi labai daug patirties bendradarbiavimo su šia šalim. Ji yra buvusi ES rinkimų stebėjimo delegacijos vadovė ne kartą ir 2010-aisiais ir kai vyko referendumas pietų Sudano, vėliau jinai taip pat dalyvavo tose įvykiuose. Kviečiu įsikurti visus, kurie ketina seminare dalyvauti. Bien, comme nous n'avons qu'une... Kadangi turim tik maždaug apie valandą šitai diskusijai, tai aš iškart ją ir pradėsiu. Visų pirma, norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti mūsų kolegas iš Pietų Sudano žmogaus teisų komiteto. Mums labai malonu jūs matyti Europos parlamente. Žinoma, kalbėsime šiandien apie jūsų jauną valstybę, ir kalbėsime apie žmogaus teisės. Be bejonės visuomet nepaprasta yra diskutuoti apie žmogaus teisės ir e, jūs dėl to turbūt jausitės šiek tiek puolami, tačiau aš e, noriu patikinti jūs, jog e, mūsų tikslas yra padėti jums ir padėti užtikrinant visišką pagarbą. Mes žinome, kad jūs išgyvenat sunku laikotarpį ir būtent tokia bendradarbiavimo dvasia remdamėsi norime pradėti tas diskusijas ir tos diskusijos tikrai mums yra labai svarbios, kur jos bevyktų, ar čia, ar e, džiuboje. Vakar. Vakare. vakare mes e, apžvelgėme visą medžiagą iš e, e, reporterių be sienų, Human Rights Watch, iš kitų organizacijų. Ten yra apibūdinama žmogaus teisų padėtis jūsų jaunoje valstybėje, nes 2011 metų Liepos mėnesį tik tai buvo paskelbta nepriklausomybė kuri e, realiai įsigaliojo tuo pačiu metu sausio mėnesį. Aš kolegams suteiksiu žodį šitais klausimais, o pati tik tai e, pridursiu, jog e, Pietų Sudanas yra tolima valstybė. Anksčiau ši valstybė priklausė Sudanui, kuomet e, prezidentas Bašyras vadovavo tai valstybei ir pietų Sudanas tuo metu iš principo neturėjo šansų normaliai vystytis, turint omenyje, kad e, naf, pajamos iš naftos praktiškai buvo monopolizuotos šiaurinės e, Sudano dalies ir visas periferinis kartumo regionas neturėjo sąlygo vystyti, vystytis. E, Darfūro, Darfūro tokia pat padėtis buvo, tačiau ypač ta padėtis buvo aktuali jūsų e, regione ir todėl ten trūksta infrastruktūros, e, švietimo įstaigų, labai didelis e, mirtingumas, motinų mirtingumo procentas pats didžiausias pasaulyje, tai iš tikrųjų kelia labai didelį susirūpinimą. 2000 e,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 dėl žmogaus teisų gynimo ir tai turi būti daroma remiantis konstituciją, veikiant atitinkamoms institucijoms. Ir mes taip pat galime čia taip pat jums padėti, konsultuodami jums, nepaisant to, kad ir pas mus iškyla kai kurių problemų dėl žmogaus teisių. Kad dirbsime tą konstruktyvę dvasę, aš Galbūt nevardinsiu dabar tų silpnųjų pusių žmogaus teisų požiūrių. Aš jau kalbėjau apie kai kurios dalykus su prezidentu Salvakir, kuomet vadovavau stebėtojų misijai. Man atrodo, jog ginkluotojų pajėgų srityje ir, ir, ir saugumo užtikrinimo pajėgų e, sektoriuje Dar daug ką reikia nuveikti žmogaus teisų požiūrių. Yra daug e, tarp etninių konfliktų, kurie, kurie ir toliau vyksta ir, ir dėl kurių kyla daug problemų. Rosalin, mūsų specialiai atstovė e, Sudano klausimams e, pateiks čia e, pagrindinę informaciją, pirmiausia, ją ir suteiksiu žodį. Kalbėjimo laikas galbūt turėtų būti apie 10 minučių, jeigu jums tai tiktų. Okay. Well, thank you very much indeed, Veronique. Um, I'm delighted. Dėkoju, Veronique. Man iš ties labai malonu būti čia šį rytą. Europos Sąjunga stipriai remia Pietų Sudaną. Prieš kelias savaitės pati ten buvau ir turėjau progą susitikti su prezidentu Salakėje ir jo komandos nariais. Iš ties pozityvus diskusijos vyksta ir iš ties džiugu buvo susitikti su prezidentu ir stebėti jo ir jo komandos darbą. Buvo pasirašyti susitarimai tarp Sudano ir Pietų Sudano praeitą rugsėjį, bet kol kas jie nėra įgyvendinti. Pabrėžiau, kad ES nori, kad Sudanas ir Pietų Sudanas sugyventų kaip geros kaimininės valstybės. kovo 8-12 dienomis atrodo, kad vyko lūžis, nes buvo numatytas konkretus tvarkaraštis, kaip turėtų būti e, sien, militarizuota siena tarp dviejų šalių, kur turėtų būti ji nubriežta. Taip pat numatyta galimybė atnaujinti ekspertą, E, atnaujinti eksportą tarp Sudano ir Pietų Sudano, taip pat e, apsaugoti vienos šalies piliečius gyvenančius kitoje šalyje. Taip pat numatyta e, įkurti tuo besirūpinančias institucijas ir numatytas konkrečios datos, kada turėtų būti išspręsta ginčytinų pasienio teritorijų situaciją. Taigi, tokius klausimus dar liko įgyvendinti. Ir kaip žinote, pasirašyta buvo nemažai susitarimų, tačiau jie kol kas nėra įgyvendinti. Ir mes dabar tikimės, kad užteks tos politinės valios tiems pasirašytiems susitarimams įgyvendinti. Po kelius dešimtmečius trukusio karo pietų Sudanas susiduria su daugeliu iššūkių žmogaus teisų srityje ir turi pradėti iš naujo, nuo pat pradžių kurti institucijas. Akivaizdu, kad trūksta pajėgumo vietos valdžios institucijoms ir mes suprantame iš pietų Sudano įkylantį milžinišką iššūkį. Dėl to esame pasiryžę padėti. keletą žodžių pasakysiu apie pagrindinius rūpestį keliančius žmogaus e, teisų klausimus. Visų pirma, e, konfliktai, neįspręsti konfliktai ir žūstantis žmonės susidūrimų metu, vietos genčių susidūrimų metu. Taigi civiliai žmonės patekę į susišaudimus tarp e, genčių atstovų, protestuotojų ir milicijos žūsta. Mm, keliose valstijose buvo užfiksuoti tokie atvejai, taigi valstybė turėtų pasirūpinti e, piliečių, paprastų piliečių saugumo užtikrintų, užtikrin, saugumo užtikrinimu ir jungtinių jungtinės tautos taip pat rūpinasi ir padeda šio klausimu. Nemažai prieglopščio prašančių žmonių plūsta į e, stovyklas per 200 tūkstančių žmonių gyvena, glaudžiasi pabėgėlių stovyklose ir jiems taip pat reikia nemažai pagalbos tai yra nemažas finansinis įsipareigojimas Europos Sąjungai, tiek teikiant humanitarinę pagalbą, tiek įsipareigojant padėti išsaugoti taiką šalyje. Kitas dalykas, mes girdime, kad yra pažeidžiamos žurnalistų ir žmogaus teisų aktyvistų teisės šalyje ir tarptautinė bendruomenė ir tarptautinės pagalbos E, atstovai labai rimtai vertina šią problemą. Visai neseniai garsus rašytojas Abdam Ibrahim buvo nuteistas šalyje, buvo sulaikytas ir mes taip pat esame dėl to susirūpinime. Mm, parlamentas dar turi patvirtinti atitinkamus teisėtvarkos e, sritį reglamentuojančius įstatymus, taip pat kol kas nėra jokių teisinių priemonių, kaip būtų galima ginti žmogaus teisės šalyje. Kitas dalykas, kalbant apie moterų teisės ir smurtą prieš moteris ir vaikus. Pas, Savo apsilankimo pietų sudane metu stebėjau, kad sunkia moterų ir mergaičių situacija dėl priverstinių santokų ir žemo e, mergaičių išsilavinimo. Taip pat šalyje trūksta pagrindinių paslaugų, švietimo, prieimo prie švaraus gerimo vandens, medicininės pagalbos. Taigi pirmiausia, reikėtų rūpintis švietimo ir sveikatos apsaugos sritimis. Teisėtvarkos institucijos yra kitas, kitas silpnoji grandis ir kitas kylantis iššūkis. Kol kas teismai yra prieinami, tačiau jiems trūksta e, kompetencijos žmogaus teisų srityje, jiems trūksta išteklių, darbuotojų. Ir, kol, ir sulaikytų, sulaikyti labai daug laiko dažnai praleidžia sulaikymo įstaigose ir visas procesas yra ilgas ir ištestas. Taip pat sulaikytųjų E, sulaikymo sąlygos nėra geros. E, taip pat trūksta kvalifikuotų darbuotojų e, tiek teisėjų saugos institucijų srityje, tiek saugumo užtikrinančių institucijų srityje. Akivaizdu, kad trūksta apmokytų darbuotojų, finansavimo. Tokios būtų pagrindinės problemos, o gerai žinia ta, kad šalis įsipareigoja spręsti šias problemas ir turi stiprią pilietinę visuomenę. Kol kas šaliai trūksta paramos, paraginimo, pajėgumo. pirmą kartą pietų Sudanas pri, pernai pasižadėjo nebetaikyti mirties bausmės, aštuoni tokie atvejai užfiksuoti, bet šalis įsipareigoja e, šią praktiką baigti. Taip pat Pietų Sudanas pasirašė Afrikos žmogaus teisų hartiją. ir tikimės, kad bus pasirašytas ir tarptautinis žmogaus teisų kon, konven, tarptautinė konvencija. Taip pat e, bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis ES remia daugelį projektų užtikrinant teisės viršenybę bei didinant, stiprinant pajėgumus. Dabar labai svarbi konstitucijos peržiūra. Reikia užtikrinti, kad naujoji konstitucija, į naują konstituciją bus įtrauktos žmogaus teisės ir kad komisija, kuri dabar sprendžia šios klausimus, atsižvelgs į pilietinės visuomenės susirūpinimą. Tradicinės institucijos, visuomenės atstovai ir genčių vadai visi turi teisę pasisakyti šiuo klausimu. Būtina užtikrinti tą pusiausvyrą ir atkreipti dėmesį į moterų teisės. Mes vykdome specialų projektą kurio tikslas yra pagerinti teisėsaugos srities institucijų darbuotojų žinias žmogaus teisų srityje. Europos Sąjunga mm, turi specialių programų, mm, kurios remia būtent e, būtent teisėsaugos pareigūnų mokymus ir dar kartą norėjau pasidžiaugti, kad mes turime šiandien atstovus iš nacionalinės Pietų Sudano asamblėjos. Mes manome, kad iš ties Pietų Sudano nacionalinės asamblėjos nariai dabar vaidina įtin svarbu vaidmenį ir džiaugiuosi kad kai buvau Duboje ir susitikau su žmogaus teisų aktyvistais, pilietinės visuomenės aktyvistais, iš ties mačiau, kad jie džiaugiasi turė, jausdami tą paramą iš parlamentinių komitetų, kad jie džiaugiasi turėdami tą progą ateiti į parlamentą ir išsakyti savo nuomonę. Dėkoju Jums už tai, dėkoju, kad atvykote. Ačiū Rozalina, dabar žodį suteiksiu Katarinai Marija, Marijai Šer. Septynios minutės jums skiriu, stenkitės laiko šio atlaikytis. Labadiena, džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti posėdėje ir ačiū už galimybę pasisakyti šiame seminare apie Pietų Sudaną. Mes dirbame Pietų Sudane teisinių gebėjimų kūrimo srityje ir teisinės pagalbos srityje. Pradėjome dirbti nuo 2002 metų ir dabar jau esame sukopę gana plačią patirtį apie tai, kaip dirbti Sudane su vairomis institucijomis. Mes turime plačią patirtį susijusią su teisinė pagalba, dirbame taip pat su vykdomąją valdžią, su užsienio reikalų ministerija, su teisingumo ministerija, taip pat su uh, E, valstybės tarybą ir nacionalinę asamblėją. Ir mums ypač malonu čia matyti žmogaus teisų e, komiteto Šimtos visuometinės asamblėjos atstovus čia Briuselėje. Po penkių su pusę metų praėjusių po pilietinio karo pabaigos e, Pietų Sudanas 2011 metų Liepa tapo nepriklausoma valstybė. Vyriausybė Duboje padarė reikšmingą pažangą, įdėkdama svarbiausias institucijas, įskaitant e, teisingumo institucijas, teismus, kalėjimų įstaigas ir panašiai. Primti buvo nauji teisės aktai ir taip pat atsirado žmogaus teisų komisija. Be abejo, pilietinio karo palikimas e, yra daugybė iššūkių, įskaitant ir teisės sistemą ir teisingumo struktūras. Pietų Sudano lyderiai e, minėjo tai, kad jų vienas iš svarbiausių e, prioritetų bus žmogaus teisų gyvenimas. Prezidentas Salvakyras apie tai yra kalbėjęs. Jis taip pat dar viską turimta nauja pereinamojo laiko tarpio konstitucija. Šalis E, sakoma, joje yra paremta teisingumu, lygybė ir pagarba žmogaus orumui. Ir taip pat žmonės turi teisę į orumo apsaugą, į, į, į, į e, orų elgesį su jais. Be abejo, pietų sudane tebelieka tam tikrų silpnų e, vietų susijusių su žmogaus teisų gyvendinimu. Ir savo pranešime aš labiau norėčiau pabrėžti kai kuriuos iššūkius susijusius su žmogaus teisų įgyvendinimu ten. Kalbėsiu apie mūsų organizacijos patirtį, kurią sukaupėme dirbdami um, gebėjimų kūrimo srityje. Norėčiau taip pat apžvelgti prioritetus susijusius su teisės aktų ir teisingų institucijų kūrimu ir labai trumpai norėčiau pateikti rekomendacijas, ką, kaip kovoti su pajėgumų trūkumu. Turiu tik septynias minutės, pabandysiu viską dėstyti labai trumpai ir gal diskusijose galėsime paminėti daugiau detalių, jeigu jos jūs domintų. Pirmiausia, kalbant apie iššūkius ir pajėgumų kūrimus, reikėtų pasakyti štai ką – Svarbiausias iššūkis yra svarbiausius iššūkius, kuriuos pastebėjome savo darbo sutanėm metu, yra štai kokia. Pirmiausia, norėčiau paminėti labai svarbų dalyką, kuris yra tarptautinės žmogaus teisų konvencijos ratifikavimas ir žmogaus teisų dokumentų apskritai tarptautinių ratifikavimas. Pietų Sudanas turi perėdamą tarpų konstituciją, kur yra pasakyta, kad visos teisės paminėtos e, tarptautiniuose žmogaus teisės dokumentuose turi būti taikomi Pietų Sudane. Ir kad jie sudaro Sudano, Pietų Sudano teisinio akį pagrindą. Kitaip tariant, e, yra daug teisės aktų, kuriuos Sudanas yra ratifikavęs ir pasirašęs. Pietų Sudanas e, laikosi tokio požiūrio, kad Pietų Sudanas nėra saistomas tų dokumentų, kuriuos pasirašė Šiaurės Sudanas iki šalies atsiskyrimo. E, taigi, e, nors ir kalbama apie prisijungimą prie tarptautinių žmogaus teisės dokumentų, tačiau yra uh, laikomasi, kaip jau sakiau, to požiūrio, kad Pietų Sudanas nėra tiesioginis perėmėjas tų dokumentų, kuriuos pasirašė Šiaurės Sudanas ir tai dar lieka tokių dokumentų žmogaus teisės apsaugos, teisų apsaugos rytyje, kuriuos buvo ratifikavę Šiaurės Sudanas, bet kurių nėra pasirašęs e, Pietų Sudanas. Pavyzdžiui, Nevos konvencija yra ratifikuota, tačiau Pietų Sudanas taip pat e, yra ratifikavęs ir konvenciją dėl pilietinių politinių teisių, susitarimą dėl kultūrinių ir mažumų teisių ir taip pat e, konvenciją dėl kankinimų draudimo. Be abejo, visa tai yra rimti iššūkiai pietų Sudanui. Antra, trūksta žinių susijusių su tarptautinėmis žmogaus teisų garantijomis pilietinė visuomenė labai menkai žino apie tai, kas yra numatyta įstatymuose, trūksta galimybės gauti spausdintus dokumentus ir labai nedaug yra visuomenė pateikiama informacijos apie žmogaus teisės standartus, garantijas, kuriais gali naudotis kiekvienas pietų sudano pilietis, nes jos numatytos yra tarptautiniuose sustarimuose ir pietų sudano konstitucijoje. Pati vyriausybė dar nėra visai ap, gerai apsibrėžusi, kokios, kok, kokios gali būti kliūtis tinkamam žmogaus teisų įgyvendinimui ir kokius pažeidimus reikėtų uždrausti konstituciškai. Žmogaus teisų įgyvendinimo e, nuostatos kol kas nėra tinkamai išdėstytos Pietų Sudano perinimo laikotarpio konstitucijoje. Dar trūksta teisės aktų, kai kurių įstatymų, kuris reikia priimti arba pakeisti pietų sudane, kad pagerėtų žmogaus teisų standartai. Pavyzdžiui, pietų sudanas kol kas neturi jokio teisės aktų reguliuojančių nacionalinių saugumo tarnybų veiklą. Ir tos tarnybos turi galimybės faktiškai neribotai žmonės e, e, sulaikyti, juos tardyti ir panašiai. Taip pat reikia primti teisės aktus susijusius su šeimos teisė. Tai reikalinga tam, kad moteris galėtų turėti lygias teisės su vyrais, pavyzdžiui, skirybų atveju ar, ar panašiai. Tam, tai būtina, kad būtų galima iškirsti kelią moterų diskriminavimui. Trūksta taip pat įstatymų susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ir žiniasklaida, su jų um, valdymu. Ir kol tokių įstatymų nėra, būna e, pranešimų apie incidentus, kai sulaukiama išpolių, e, kuriuos vykdo e, saugumo pajėgos. Jos išpoliai būna nukreipti prie žurnalistus ar pilietinės tuomės atstovus. E, Kai dėl baudžiamojo tribunolo irgi tebe lieka daug neiškumo, kaip re, reglamentuoti jo teisės ir svarbiausia dabar žmonėms užtikrinti teisę į nešališką ir sąžininką teismą. Pietų Sudane teismų sistema yra kuriama, ji veikia, bet tebėra silpna, e, trūksta kvalifikuotų teisėjų ir advokatų beveik visame Pietų Sudane. Taip pat trūka, trūksta mokymų ir transporto bei įrangos mokymams, nes teritorin... teritorija šalies yra gana didelė ir teisingumo struktūros nėra pakankamai išvystytos, todėl teisingumas yra vykdomas pakankamai siaurai. Pietų Sudane veikia pluralistinė sistema, kur veikia papročių teismas, kur 80 procentų šalies apima šis teismas. Mm, taip pat nepakankamai yra įgyvendinamos žmogaus teisų garantijos ir trūksta paprotinės teisės papildomų E, nuostatų, nes dažnai paprotinė teisė neatsižvelgia į tarptautinės nuostatas susijusias su žmogaus teisėmis. Būtina, kad būtų atliktos reikiamos reformos, apie tai ponia Marsin kalbėjo prieš mane. Vyksta konstitucinis procesas, dabar jis yra labai svarbus ir tai yra puikiai proga sustiprinti Sudano žmogaus teisų apsaugos taisyklės. Vienas iš prioritetų turėtų būti ratifikuoti tarptautinius žmogaus teisų apsaugos instrumentus, kaip jau sakiau, teismai turėtų būti, teismų sistema turėtų būti vienas iš prioritetų, stiprinant žmogaus teisų apsaugą pietų sudane. Tad jų gebėjimų stiprinimas, mokymai turėtų būti irgi vienas iš svarbiausių prioritetų. Ta, tuomet galės būti priimti reikiami įstatymai, reformos ir, ir mokymai susijusų papročių teisė taip pat yra reikalingi. Tai štai, labai trumpai keletas rekomendacijų, kad būtų galima užkirsti kelią pietų sudane tam pajėgumų trūkumui. Labai svarbu yra teikti techninę pagalbą, kad būtų galima ratifikuoti tarptautinius žmogaus teisų apsaugos instrumentus. Pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerija nežino, kaip turėtų vykti šis procesas, kaip vyksta tas procesas tarptautiniuose formuose, kaip elgtis, jeigu reikia pasirašyti po dėrybų žmogaus teisų apsaugos sutartis ir panašiai. Be to labai svarbu paremti nacionalinę konstitucinės peržiūros komisiją vykstant konstituciniam procesui. Svarbu, kad būtų gyvenama konstitucinė teisė, kad ją žinotų ne tik teisėjai ir e, prokurorai, kad, kad būtų mokoma visi taip pat. Svarbu, kad visi žinotų, kad yra naujų teisės aktų, naujų nuostatų ir svarbu, kad, kad konstitucija gautų teisės aktų kūrėjai ir kad ją patvirtintų pietų sudane, kuo greičiau. Galiausiai Būtina geriau informuoti žmonės apie tarptautinių priemonių numatytas garantijas ir konstituciją numatytas garantijas. Tie tikslai labiau yra susijęs su pilietinė visuomenė, kad ši, žinotų, kokios teisės žmonėms yra numatytos uh, konstitucijoje, kas yra numatyta saugant žmogaus teisės ir ką galima nuveikti, kad uh, galima būtų tinkamiau žmonėms apginti tas teisės, kurias jiems suteikia už šalies konstitucija. Tai štai, manau, kad turėsim galimybę detalės aptarti diskusijų metu. Dėkoju. Atsiprašau, sako pirmininkė, bet turiu ribot pasisakymų laiką. So tough. <laughs> And uh, thank you very much. Uh, I immediately... Uh, Dėkoju. O dabar žodis eksiterkaja of uh, RCN, Justice and uh, Democracy. Uh, monsieur, uh, Jis yra vienas iš mo mokymų uh, srities atstovų. Seven... Lygiai taip pat, tai sąlygos kaip visiems, septynios minutės pasisakymui. Madam Chair, Ampi. Dėkoju pirmininkė, man išties didelė garbė būti čia ir labai džiugu matyti brolius ir seseris iš Pietų Sudano. Aš esu Pietų Sudano tarybos narys ir dalyvavau organizuojamuose mokymuose specialioje teisingumo programoje. Taip pat mokymų metu mes um, mokome teisėtvarkos ryties darbuotojus, taip pat dalyvavau mokymuose Ugandoje. Mes bendradarbiaujame su uh, Pietų Sudano teisingumo srities darbuotojais ir su prokurorais ir norėjome ir aiškinome, kaip elgtis su žmonėmis, kurie gali vykdyti išpolius e, planuojamo referendumo metu. Taigi, pabandysiu pristatyti per šias kelias minutės viską, ką norėjau. Papildysiu apie prieš tai kalbėjusius kalbėtojus, taigi pirmiausia, iššūkiai. Visų pirma, teisės saugos sistema, teisminė sistema, tarptautinės ir žmogaus teisės saugančios, saugantis dokumentai turi būti ratifikuoti. Tik taip galėsime užtikrinti visas konstitucinės garantijas pilietiniai visuomeniai ir prieš mane kalbėjusi. Kalbėtoja paminėjo tuos pagrindinius dokumentus, kuriuos turėtumėme ratifikuoti ir kuriuos turėtumėme, kokius principus turėtumėme įtraukti į Konstituciją. Kitas dalykas, reikia užtikrinti teisės. Kol kas tą padaryti trūksta pajėgumų. Teritorija yra labai didelė ir jei įstatymai ir yra priimti, bet jie nėra efektyviai įgyvendinti, vadinasi, įstatymai netarnauja ir neveikia taip, kaip turėtų veikti. Aš susitikęs su asamblėjos nariais, nustebau, kad ne tik daugelis žmonių, paprastos pilietinės visuomenės žmonių nežino, bet ir darbuotojai nežino tam tikrų įstatymų. Būtent dėl to mokymai yra labai svarbu, nes net patys darbuotojai, patys teisininkai daug ko nežino bendradarbiaujame su policininkais, teisininkais, teisėjais. Jie ne tik nėra susipažinę su tarptautiniais žmogaus teisų standartais, jie nežino, kaip elgtis konkrečiose situacijose. Ir būtent šioje srityje reikia dirbti. Taip pat buvo kalbama apie sulaikytuosius asmenis. labai dažnai tam trūksta teisinio pagrindimo. Vaikai sulaikomi taip pat kaip suaugusieji. Taip pat sulaikyti asmenys pervažiami iš vienos vietos į kitą, iš vieno kalėjimo į kitą ir su jais netinkamai elgiamasi. Teisėjams trūksta teisinės pagalbos. Būtina, kad teisinė sistema taptų veiksminga ir efektyvi. Nes kol kas teisinė sistema neveikia taip, kaip turėtų veikti. Informatyvumas. Visuomeniai trūksta žinių apie žmogaus teisės. Ypač trūksta informacijos apie pagrindinės žmogaus teisės, kurios yra įrašytos į tarptautinės sutartis. Žmogaus teisės yra pažeidžiamos pilietinės visuomenės organizacijos kol kas nevaidino pageidaujamo efektyvaus vaidmens apsaugant žmogaus teisės pietų sudane turiu pasakyti, kad toms organizacijoms trūksta profesionalumo ir išteklių tam, kad jos galėtų efektyviai prisidėti prie demokratijos klaidos. Trūksta taip pat ir vietinės politinės valios atskaitomybės už rimtus nusikaltimus. Ir tai yra įsisenėjusi problema pietų sudane. buvo pateikti pateikta tam tikrų kaltinimų, ne visada pagristų ir uh, saugumo pajėgos ir toliau areštuoja žurnalistus ne dėl jų nusikalstamos veikos, o dėl to, ką jie pasakė ar parašė. Taigi, kaip ir minėjau, trūksta mokymų ir informacijos šioje srityje. Ir jeigu palyginsime skirtingas tautas, skirtingas valstybės Afrikoje, kalbu, jeigu palyginsime Pietų Afriką su Pietų Sudanu, akivaizdu, kad mums trūksta stiprios, stiprių institucijų. Ir dar kartelį norėjau pakartosiu tai, ką pasakė prieš tai kalbėjusiai asmenys, kad nėra te, trivirtos teisinės bazės, tvirtų institucijų, teisės saugos institucijų, kalbu apie kalėjimus, policiją. Jie turi būti įtraukti į žmogaus teisų aps, apsaugą šalyje į šios dalykus e, būtina atkreipti dėmesį. Kokiose srityse Pietų Sudanas bendradarbiauja ir kokios paramos ir pagalbos sulaukia? Afrikos žmogaus teisų teismas turi vaidinti svarbu vaidmenį ir e, tų pagrindinių konvencijų ratifikavime. Afrikos komisija taip pat teikia paramą, aš jau kartojuosi. Vietos ekspertai turėt, sulaukia pagalbos iš tarptautinių organizacijų, taip pat akademikai sulaukia paramos ir sulaukia tos paramos, kad galėtų geriau atsižvelgti į žmogaus teisų aspektą savo veikloje. Rytų Afrikos forumas, žmogaus teisų teismas, tos, kas yra pagrindinės organizacijos, su kuriomis bendradarbiaujame. Būtinas konkretus mokymas, taip pat būtina įsteigti žmogaus teisų mokymų centrą, taip pat duomenų gerųjų praktikos pavyzdžių bazę ir įtraukti į teisėjų, prokurorų ir kitų teisės saugos ir teisėjų tvarkos darbuotojų mokymus žmogaus teisų klausimą. Kalbant apie kalėjimus bei sulaikymo įstaigas, būtina mokyti šius institucijų darbuotojus ir užtikrinti geras sulaikytųjų sąlygas, nes dabar kalėjimai yra perpildyti. Būtina, kad teisės saugos darbuotojai atitiktų pagrindinius standartus. Būtina kovoti su nebaudžiamumu. Komisija, Pietų Sudano žmogaus teisų komisija laukia paramos ir palaikymo. Vis dar vyrauja paprotinė teisė, kuri netitinka tarptautinių, tarptautinių žmogaus teisų reikalavimų. Pietų Sudano prokurorai, teisėjai nėra visiškai plačiai e, iš, išsilavinę. Labai dažnai e, pozicijos užimamos iškart baigus universitetą. Taigi, mm, teisėjai tvarkos darbuotojams trūksta patirties. Taip pat reikia atsižvelgti į jaunuolių būdžiamumo klausimą. Dėkoju. Dėkoju ir už tai, kad laikėtės skirto kalbėjimo laiko. Prieš suteikdama žodį kolegoms klausimams, noriu pasakyti, jog dar suteiksiu žodį žmogaus teisų komiteto, Pietų Sudano žmogaus teisų komiteto pirmininkui, kuris taip pat yra ir delegacijos vadovas. Penkios minutės Dėkoju, ponė. Uh, all... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamento pirmininkui ir Europos parlamento nariams už tai, kad turime galimybę atvykti į šį seminarą. Pietų Sudano Respublika, kaip jūs žinote, yra pati naujausia šalis pasaulyje. Mes esame tapę suverenę valstybę ir supratome, suprantame, kad problemų turime daug. Pradėjome nuo pietų sudano perėmimo laikotarpio konstitucijos prieimimo. Pirmiausia, mes ten apibrėžėme žmogaus teisės. Kaip jau sakiau, konstitucija yra perėmimo laikotarpiu. Ir antroje dalyje to dokumento galima rasti rinkinį teisių. Ten yra 26 straipsniai nuo 9 iki 34. Visose juose kalbama apie žmogaus teisės. Tačiau, kai įstatymas priimamas, reikia dar turėti mechanizmą jam įgyvendinti. Teisės aktų įgyvendinimas yra tas rytis, kur mums reikia tam tikros pagalbos. Mes esame nauja šalis ir mums turime daugybę problemų, kurias sprendžiame. Tai mums čia reikalinga pagalba. parlamente mes norėjome, kad tie teisės aktai būtų priimti, kad jie būtų paskleisti tarp žmonių, kad žmonės juos žinotų. Nes taip jau yra, kad daugelis pietų sudano žmonių nežino savo teisių. Bet mes esame sakingi žmonės, mes norėjome turėti savo valstybę, norėjome, kad atsirastų konstitucija pietų sudano ir Dabar yra būtina užtikrinti, kad mūsų šalies piliečiai žinotų, kokias teisės jie turi ir kokias pareigas turi taip pat. Kai dėl tarptautinių susitarimų ar priemonių ratifikavimo mes stengiamės dirbti kuo sparčiau. Turime žmogaus teisų komitetą savo parlamente, dirbame kartu su vykdomąją mūsų šalies valdžia ir stengsimės kuo greičiau ratifikuoti tarptautinius žmogaus teisės, teisų apsaugos instrumentus. Mes jau e, įtraukia tuos žmogaus teisų instrumentus į mūsų nacionalinę teisę, į konstituciją. Kad dėl paprotinės teisės Pietų Sudano Respublikoje – dauguma teismų veikia remdamiesi paprotinę teisę. Kokia nauda mums yra iš to? Ogi paprotinė teisė nenumato mirties bausmės. Jeigu vienas asmo nužudo kitą, tai yra laikoma nusikaltimu, tačiau nusikaltimą padaręs asmuo nekariamas, nežudomas kitaip sušaukiami, sušaukiamas šešių asmenų teisma, teismas ir tas asmuo, kuris yra nusikaltęs, turi papasakoti, ką jis padarė. As I left South Sudan three days ago, there was a case like this. In... Ir tuomet tas nusikaltimą padaręs asmuo turi sumokėti kompensaciją e, nusikaltimui atlyginti. Mes tiesiog nusprendėme, kad taip yra geriausia. Mes taip esame ir numatę, kad nusikaltimą padaręs asmuo turi sumokėti, pavyzdžiui, karvėmis už padaryti nusikaltimą. Na gerai yra ten, kad tai tai, kad žmonės nežudomi. Ir iš to proceso labiausiai žmonės ir įsimena tai, kad padaręs nusikaltimą, pavyzdžiui, gali turėti atiduoti savo karvę, o jeigu jos neturi, gali teks sėsti kalėjimą. Daugiausia pietų Sudano teisininkai yra studijavę arabų kalbą. Šeštasis straipsnis mūsų konstitucijos numato, kad pietų Sudano Respublikoje oficiali kalba yra anglų. Tad teisininkams, advokatams, kurie studijavo arabų kalbą, labai sunku spręsti bylas anglų kalbą. Šią sritį irgi dar reikia tvarkyti, mums reikalingi mokymai. Kai dėl žiniasklaidos įstatymų, mes dabar svarstome kaip tik šios įstatymus. Mes dabar dirbame prie šių dokumentų ir manome, kad tie teisės aktai bus sėkmingai pateikti ir patvirtinti. Dėkoju. Merci, merci, mon cher collègue. Dėkoju, mielas kolega. Na, o dabar žodį suteiksiu tiems, kas nori pateikti klausimų. Tačiau, jeigu kam nors reikia išėti anksčiau, noriu priminti, kad pusę keturių mes e, toliau šioje pat salėje Tęsime posėdį kartu su moterų teisų ir lyčių lygybės komitetu. Diskutuosime apie moterų reikalus daugiau. Kalbėsime apie prievartinės santaukos ir ankstyvos santaukos klausimus, todėl kad, man atrodo, 12 metų yra įstatymuose numatytas amžius, nuo kurio jau galima E, tekėti. Tad e, nuo 15.30 diskutuosime būtent e, šitais klausimais. Ponas Huata, jūs norėt pasisakyti, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Jums už pateiktus e, dokumentus, už misijos ataskaitą. Man atrodo, kad tai yra puikus iš tikrųjų dokumentas. Norėčiau taip pat pasveikinti mūsų kolegas iš Pietų Sudano. Ką tik tai Jūs paminėjote žodį pagarba, ponė pirmininkė. Ir Jūs visiškai teisi, paminėdama tą žodį. Aš e, noriu paklausti štai ko. Gyventi kartu yra įmanoma Jūsų valstybėje, tačiau. E, ką daro vyriausybė, siekdama e, išspręsti etninius e, e, konfliktus. Dabartinė vyriausybė turi moterų reikalų, vaikų reikalų ir socialinės rūpybos ministerija. Ar šita ministerija kaip nors bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis? Dėkoju. Aš norėčiau, kad trys ar keturi kolegos pateiktų klausimus, o paskui suteiksiu žodį pranešėjams. Tačiau e, jeigu, jeigu bus būtina, jeigu matysiu, kad e, panašiai norės reaguoti, tuomet suteiksim žodį anksčiau. Pone Lakbiril. Very... Dėkoju visiems už jūsų labai aiškius pasisakymus. Be abejo, problemų daugybė, tačiau egzistuoja daug metodų ir galimybių paremti pietų sudamui. Turiu labai nedidelį klausimėlį, kuriuo skirčiau Rosalin Merstin. Jūs kalbėjote apie Isają Abraham nužudimo atvejį. Ar žinote, kokioje stadijoje dabar yra to įvykio tyrimas? Kas vyksta konkrečiai šiuo klausimu? I have a question for, for, for maybe the panel. Um, Je vais la dire en français, pardon. Aš turiu taip pat klausimą visiems. Negirdėjau minint korupcijos problemos tarp tų, kurios buvo paminėtos. Tačiau Ženevoje buvome kartu su ponė Lohupiler. Ir mes kalbėjome apie teisę įvystimasi. Ir tai teisė kyla pavojus dėl korupcijos masto. Aš norėčiau paklausti, kaip šiandien tvarkomasi su šią problemą pietų sudane. Žinome, kad korupcijos problema ne tik Afrikoje, bet ir kitur yra tikrai didžiulė problema, ją labai sunku išspręsti. Ir aš manau, kad iš pat pradžių šiuo klausimu turi būti dirbama jau toje jaunoje valstybėje, kuriai kils pavojus kaip ir kitoms valstybėms, jeigu ta problema nebus išrauta su šaknimis. Um, well, first of all, taking the question about. Um... Visų pirma, atsakysiu į klausimą dėl Azaja Abraham žurnalisto nužudimo. Džiuboje prieš keletą savaičių, kai buvau iškėliau šį klausimą, buvo sulaikyti keletą asmenų apkaltintų, kuriam patikšti kaltinimai dėl nužudimo. Atrodo, kad tyrimas vyksta, Iš ties šokiravo šis įvykis ir Pietų Sudano, Pietų Sudano ir tarptautinė bendruomenė. Taigi tyrimas ir vyksta šiuo metu. Dėl vyriausybės planų ir etninių grupių yra planuojamas susitaikymo procesas, galite planuojama paskelbti balandžio mėnesį. Kalbėdamas, kalbėdamėsi su Pietų Sudano vyriausybė, mes visada pabrėžiame, kad labai svarbu spręsti vidinius konfliktus ir kurti vieningą bendruomenę. Dėl korupcijos. Iš ties prieš keletą mėnesių ši tema buvo skaluojama, nežinau, kokia yra dabartinė situacija, yra suburta antikorupcijos komisija, bet kol kas neži... negirdėjau, kad būtų pareikšti kokie kaltinimai dėl korupcijos aukštiems pareigūnams. Bet problema yra žinoma ir su ją bandoma tvarkytis. Dėkoju, Rozalin. Ar jūs norėtumėte atsakyti? Prašom. Norėjau tik pakomentuoti dėl korupcijos. Aš esu iš Ugandos. Uganda nepriklausomybę gavo daug anksčiau, 62 metais. Mes vyriausybėje turime specialų įkurtą skyrių. Ir policija bei institucijos policijos ir, policija ir kitos institucijos buvo įkurtos daug anksčiau, bet korupcijos klausimas vis dar išlieka labai aktuolus ir skausmingas šalyje. Taigi galima sakyti, kad ši problema išlieka galbūt todėl, kad žmonių uždarbis yra mažas, bet buvo pastebėta, kad tai ne tik tai yra pagrindinė priežastis. Žinau, kad Pietų Sudane jau yra suburta antikorupcijos komisija kai kalbame apie šalį, kuri ką tik patyrė karo baisumus. Į valdžią po tokios situacijos ateina žmonės patyrę tos karo baisumus. Bet svarbiausia, kad pirmiausia būtų sukurtos institucijos ir kad jos būtų sutvirtintos. Taigi dabar pietų sudane svarbiausia stiprinti tas institucijos. Pavyzdžiui, Ruandoje korupcija yra labai didelė problema, nes nėra tolerancijos. Taigi būtina, kad ten dirbtų tokie asmenys, kurie būtų pavyzdžių kitiems. Dėkoju. The, um, Norėjau tarti žodį dėl etninių mažumų. Sudane problemų tebėra, atskiros gentis pešasi tarpusavyje. Vienas iš kelių kurį reikėtų rinkti sprendžiant šią problemą, yra e, kalbėtis e, su, su žmonėmis ir būtinai teisti tuos, kurie e, provokuoja tuos nuolatinius konfliktus, kurie yra padarę nusikaltimus susijusius su genčių konfliktais. Yra buvę daug mirčių atvejų kylančių iš tų konfliktų. Tai būtų žingsnis į rimtą persekiojimą tų asmenų, dėl kurių miršta kiti žmonės, kurie provokuoja tuos etninius nesutarimus ir konfliktus. Mes žinome, kad pietų sudane tie susidūrimai tarp genčių vyksta praktiškai kas savaitę. Būtina, kad teismų sistema atkreiptų dėmesį į šią problemą ir atliktų rimtus tyrimus ir kad tie smurto kurstytojai būtų teisiami. O problemas šitį sudane tebe egzistuoja. Pirmininkė, dėkoju. Na ir kreipiuosi dar kartą į gerbiamą kolegą, ar jis norėtų ką nors pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai dėl korupcijos norėčiau pasakyti, kad pietų Sudanas kovoja su šiuo reiškiniu. Mes neseniai sudarėme savo vyriausybę, tai vyko 2005 metais, tuomet nebuvo visai jokių e, įstatymų reguliuojančių e, kovą su sukčiavimu, su finansiniais nusikaltimais ir panašiai. Lygiai taip pat ir dėl korupcijos. Mes buvome tiesiog nusižiūrėję kai kurios teisės aktus, bet jų nebuvo, jas reikėjo priimti patvirtinti. Paskui sulaukėme auditorių siūlymų 2005, 6, 7 ir 8 metais vyko diskusijos dėl šio teisės akto, vyko diskusijos parlamente. Ir mes pasivėjau, kad ne viskas yra aišku teisės aktuose. O būtent pastebėjome, kad trūksta tų svarbiausių nuostatų kovos su korupcija. Matome, kad labai reikšmingai sumažėjo korupcijos lygis ir tai yra geras dalykas. Aš manau, kad netrukus tokio reiškinio kaip korupcija visai neliks pietų sudane. Mes, mes nenorime, kad jis egzistuotų kaip toks. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bien, eh bien, puisque sur... Dėkuoju. Tad eh, ta optimistinė nata, kadangi jeigu tai bus, tai tikrai bus tikra revoliucija ir Afrikoje, ir pasaulyje, ir galbūt jums, jūs galėsite ir mums parodyti pavyzdį, tai tikrai mes labai džiaugsimės, tačiau manau, kad reikės ir toliau tęsti kovą, nes ne tik korupcija, bet ir kitų problemų yra. Ir norėčiau pasakyti, jog Europos parlamentas yra pasirengęs jums padėti, mėly kolegos, šiuo metu, kuris yra kupinas lūkesčių metas ir e, kupinas iššūkių. Tad e, iki pietų posėdį baigiam, o po pietų kalbėsime apie merginų ir moterų reikalus. Ačiū.